Prašom susėsti, mėly kolegos. Porządek dzienny przewiduje głosowanie. Dabar pagal darbų tvarkę turime balsuoti dėl pono Surjan pranešimo, būtent pranešimas dėl tarybos pozicijos dėl e, 2010 finansinių metų ES taisomojo biudžeto NR5 2010 projekto. Vardinis balsavimas. Prašau įdėti savo balsavimo korteles į balsavimo įrangą. Otwieram głosowanie.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 Dabar Arės Ečeverija pranešimas. Elektroninės priekybos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas balsavimis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. E, e pra, bardzo proszę. Posolt. Mr. Posolt. Ponas Poseltas. Pone pirmininkė, atsiprašau, tačiau palikau savo balsavimo kortelę AFET e, posėdžių salėje ir e, man tuo ją atneš. Tiesiog norėjau pažymėti, kad e, dalyvauju balsavime nuo pat jo pradžios. Okay. You must help it in any way. E, głosujemy teraz Spravozdanie pana Ariasa Echeverry. Dabar balsuosime dėl pono Čeverija pranešimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Sveikinu poną Čeveriją. Dabar Deveirak, ponios Deveirak, pranešimas civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimas ir prevencija. Balsuojame. Pirmasis kompromisinis pakeitimų blogos, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti.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 Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. patvirtinta. Sveikinu, ponė Deverak. Ponas Sukalas paprašė žodžio. Aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad mano balsavimo įranga ar mano balsavimo kortelė nefunkcionuoja. Per pastarosius dviejus balsavimus nesugebėjau balsuoti. Aš 831. Pirmoji vieta, tuoj atsiūsime jums techniką padėti. Dabar pono Vidal kvadras. Pranešimas. Tai e, pranešimas dėl dujų tiekimo saugumo. Pirmasis kompromisinis blokas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais už, prieš, susilaikė patvirtinta. Balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos vardinis balsavimas. Prašome balsuoti.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 norėčiau, kad pasižymėtumėte mano balsą. Aš balsavau už. Tikrai įtrauksime į protokolą. Ponas Šogor, žodis jums prašom. Elnök úr, meg szeretném köszönni az Európai Bizottság nyilván... Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti Europos komisijai už komunikatą ir pareiškimą dėl ES Rusijos ES, atsiprašau, ir Pakistano readmisijos sutarties, kadangi tai šis klausimas yra labai svarbus ir komisijos pagalba buvo tikrai didelė. Ačiū. Pranešimas dėl Europos bendrijos ir Pakistano susitarimo dėl readmisijos. Balsuosime dėl jo. Nėra pakeitimo, kas už, kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. Tenka pasitikrinti elektroniniu balsavimu, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtintas pranešimas sveikiname pona Šogor. Pono Kazak pranešimas priekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija. Tai rezoliucijos projektas. Dėl darbo tvarkos. Благодаря, господин председателю. Взимам думата на основание член 175, параграф 2 от правилника и правя... Ачо. Tiesiog norėjau pažymėti, kad 175 e, straipsnė norėčiau pacituoti, kad šį pranešimą reiktų gražinti į komitetą, peržiūrėti iš naujo. Ponas Kazak e, turi interesų konfliktą, kadangi jis yra dirbęs šioje srityje Nemanau, kad pranešimas yra objektivus, todėl turėtų būti gražintas. Taip pat reikėtų paskirti naują pranešėją, kuris yra tikslus ir objektus, objektivus. Tikiuosi, kolegos jį palaik, šį pasiūlymą palaikys. Deja, tik frakcija gali pateikti panašų pasiūlymą, todėl negalime mes jūsų pasiūlymo patenkinti ir pereiname prie balsavimo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 Antrasis pakeitimas, dvi dalis. Dėl pirmosios dalies balsuosime už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Prašom. Господин председателю, точка 2 казва връщането за ново... Поне пирмininkė, antroji dalis pažymi, kad frakcija arba mažiausia 40 parlamento narių pateikė prašymą gražinti pranešimą svarstyti į komitetą, tai tą galima padaryti. Taigi e, reiktų e, vykdyti šią procedūrą. Ar yra kolegų palaikančių šį pasiūlymą? Kolego, to jest niewystarczająca liczba. Kolega dėje nesusilaukė jūsų pasiūlymas pakankamo palaikymo. Nepakanka pasiūlymą palaikančių narių. Reikia grįžti prie balsavimo. Mes balsavome dėl pirmosios dalies antrojo pakeitimo. Ši dalis buvo priimta, o dabar dėl antrosios dalies už prieš. Reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta antroji dalis. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar dėl viso rezoliucijos projekto už, prieš, susilaikė patvirtinta. Sveikinu pona Kazak. Pani Delange przygotowała sprawozdanie. Dabar ponios Delangė pranešimas S teisės aktai, pagal kuriuos siekime išsaugoti biologinę įvairovę. Ji parengė pranešimą šiuo klausimu, balsuojame 51 pastraipą, kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaikė, patvirtina antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pone pranešėja, prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu paprašyti jūsų vykdyti galutinį balsavimą dėl visos rezoliucijos kaip vardinį balsavimą. Ačiū. Grupai političnai. Jūs frakcijos vardu šį pasiūlymą teikėte, ponė? Yes, has... Taip, be abejo, ir tai buvo aptarta ir su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Um, uh, late, if... Šiaip prašymas pateiktas per vėlai, tačiau jei niekas neprieštarauja, galėsime balsuoti vardiniu balsavimu. Ar kas nors prieštarauja? Prašau. Taip, pirmininkė. Uh, Ar jūs esate prieš? Taip, aš prieštarauju ne prieš vardinį balsavimą, bet prieštarauju todėl, kad jau nekartą esu sakęs, jog reikia vienos taisyklių sistemos ir vienodai tai turi būti taikoma visiems. Jeigu mes būtumėm prašę vardinio balsavimo kitų klausimų, jūs būtumėt jį atmetę, o kai kiti prašo, jūs tam pritarėte. Prašau laikytis taisyklių. E, proszę Państwa, e, głosujemy us. Ponios ir ponai. 67 Penktoji pastraipa, dvi dalis už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 69 pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Dabar visas rezoliucijos projektas už, prieš, susilaikė, rezoliucija patvirtinta, kolegė. Mr. Chairman, with all Pirmininkė, aš jūs labai gerbiu, tačiau tokia procedūra jau yra buvusi anksčiau. Mes galime paprašyti vardinio balsavimo balsavimo metu ir jei 40 narių paprieštarautų, mes nevykdytumėm vardinio balsavimo, tačiau iki šiol aš mačiau tik vieną prieštaraujantį. Chciałem wyjaśnić bardzo spokojnie. Norėčiau paaiškinti situaciją. Jūs darote nuorodą į procedūrą dėl žodinių pakeitimų. Ten nėra jokio termino. Jeigu jūs siūlote balsuoti vardiniu būdu, pateikėte atitinkamą pasiūlymą, tai procedūra yra kitokia. Niekas negali prieštarauti. Buvo nustatytas terminas, dėje jūs laiku savo pasiūlymo nepateikėte ir tenka laikytis darbo tvarkos taisyklių. Jeigu yra nustatytas terminas. Jeigu yra nustatytas terminas e, ir jeigu jis yra peržengtas, niekas negali e, pasisakyti prieš. Taigi e, patvirtintas dokumentas, sveikinu ponę Delangę, dabar pono Ferrero pranešimas. We were voting, colleagues. How many times can we... Balsavome jau ne kartą, kiek kartų jūs norite balsuoti. Man atrodo, kad viskas buvo labai aišku. Buvo viskas labai aišku. Sprawozdanie pana Ferreira w sprawie komunikatu komisji pod tytułem Wspólnotowe podejście. Pono Ferreiro pranešimas stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Pakeitimų nėra. Kas už rezoliucijos projektą, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Sveikiname poną Ferreira. Dabar ponios Čaros e, pranešimas skurdo mažinimas ir darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse. Tai rezoliucijos projektas, dėl kurio jokių pakeitimų nebuvo pateikta, balsuosime pagal pastraipas, e, kas už antrąją, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Trečioji pastraipa už, prieš, susilaikė patvirtinta. 26 pastraipa už, prieš, su, susilaikė patvirtinta. 49 už. Dvidešimt šeštoji pastraipa. Dvidešimt šeštoji pastraipa balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Tikrai vertėjo pasitikrinti, ačiū, kad atkreipėte e, mano dėmesį į tai. Man atrodo, kad skirtumas buvo didesnis. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 už, prieš. Reikia pasitikrinti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 83 pastraipa dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, atmesta. 84. Autokaros, prašau žodžio. 84. Bardzo proszę. Έχω να προτείνω μια προφορική τροπολογία. Ačiū pirmininkė. Siūlomas žodinis pakeitimas 84 pastraipai. Paskaitysiu tekstą angliškai ir siūlau pirmoje eilutėje įrašyti frazę NDG20, o pabaigoje žodį allow pakeisti žodžiu promote, skatinti šių išteklių investavimą. Taigi po pirmųjų trižodžių atsiranda frazė and the G20, o pabaigoje žodis allow keičiamas žodžiu promote, skatinti. Ačiū. Czy jest jakiś sprzeciw? Przypominam. Ar kas nors prieš šį žodinį pakeitimą norėčiau priimti, priminti jums, atsiprašau, kad prieštarauti tik galima, jeigu turite 39 kolegų palaikymą, taigi balsuosime e, kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 už, prieš, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 21 už, prieš, atmesta, reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Čia visi balsavali? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. B. B. Konstatuojamųjų dalis už prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto už prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Sveikinu ponė Tėjo Karus. Tai buvo paskutinysis mūsų balsavimas. Grįžę į savo biurą, į savo elektroninio pašto dėžutėje rasite pranešimą apie ketvirtadienį Savo pašto dėžutėse rasite informaciją apie ketvirtadienį ir tą dieną vyksiančius įvykius. Pasitikrinkit. Well, I would like to speak to the lady 583.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 Distorted... Mm, Gerbimi kolegos, prašom, pradedame paaiškinimą balsavimo motyvų. Pirmiausia.